días, señorías. Vamos a, a empezar. Labas rytas, ponios ir ponai. Pradėkime posėdį ir iš karto pirmasis mūsų klausimas yra Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas ir veikimas. Pranešėjas yra Tomas Hendelis. Ir iš karto jam suteikiu žodį. pirmininkė, kolegos. Ši nuomonė apie Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo prašosi komentarų. Ankstesniais metais šis fondas buvo veiksminga priemonė palengvinant globalizacijos pasiekmes bankiniam sektoriu, nes daug darbuotojų prarado darbus, tačiau reikia sustiprinti ir pagerinti šią priemonę Reikia matyti būtinas gairias jo panaudojimui. Tai yra svarbu, nes krizės pasakmės e, vis dar juntamos ir per ateinančius kelias metus tos pasakmės neišnyks. Tačiau nėra labai protinga ir tai pirmas dalykas e, pareikštas nuomonėje. Nėra prasmės detaliai nagrinėti, kaip, kaip naudojamas fondas. Ir pirmoje pastraipoje mes norime pareikšti, kad reikia išsiaiškinti, kaip fondas naudojamas konkrečiais atvejais, kokia yra nacionalinė parama tokiuose pačiuose situacijose. Kitose komitetuose taip pat buvo diskutuojama šiais klausimais E, buvo kalbama apie tai, kaip nacionalinės, nacionalinės nuostatos skiriasi panaudojant fondą, todėl reikėtų išsiaiškinti, kaip pakoreguoti fondo panaudojimą ateityje. Antra. Svarbu, kad e, pasistengtume užtikrinti, kad fondas būtų naudojamas tikslingai, būtent lėšos būtų skiriamas bendrovėms, kuriams iš tikrųjų jų reikia per praėjusi ataskaitinį laikotarpį matėme, kad bendrovės gavo iš fondo naudos, tačiau nebūtinai, nebūtinai tai buvo tos bendrovės, kurios nukentėjo nuo globalizacijos. Pavyzdžiui, dėl situacija, dėl atvejais praėjusiais metais, kai ši bendrovė uždarė ben, savo įmonės Airijoje, ir e, buvo skirta 14 milijonų eurų e, tų įmonių darbuotojams. Tačiau iš esmės tai ne, dėl perkelė, sakė, kad e, perkel savo gamybą į Kiniją, tačiau iš tikrųjų perkelia tą gamybą į Lenkiją. Aišku, tai buvo naudinga Lenkijos ekonomikai ir Lenkijos darbuotojams. Tačiau dėl dar papildomai gavo 48 milijonus eurų iš kitų Europos fondų. O dėl nėra ta bendrovė, kuri kenčia nuo globalizacijos padarinių. Per, per metus jie uždirbo 3 milijardus eurų. Taigi, galvojant apie globalizacijos padarinių fondą, reikia užtikrinti, kad e, jis nebūtų naudojamas tiesiog pagerinti bendrovių balansą Europos mokesčių mokėtojų sąskaitą. Taigi trečioje dalyje mes raginame komisiją apsvarstyti, kaip bendrovės, kad ekonomika būtų apsaugojama nuo bendrovių, kurios būtent elgesi taip, e, kaip dėl. Reikia Ketvirtoje dalyje kalbama apie tai, kad turėtų būti svarbu e, paramą skirti restruktūrizavimo priemonėms, ypač e, regionuose. Ir tai atitinka Europos profsąjungų nuomonę, kurios nori, kad parama būtų naudojama regionės plėtros kontekste ir kad globalizacijos fondo lėšos prisidėtų prie užimtumo didinimo regionuose ir tvarios plėtros tenai. Toliau kalbama apie socialinius partnerius. Vakar užimtumo komitete apie tai taip pat buvo kalbama, atrodo, kad formaliai yra sutariama, kad reikia įtraukti ir socialinius partnerius privaloma tvarka prieš e, skiriant e, globalizacijos fondo lėšas. Šeštoje dalyje kalbama apie tris problemas. Visų pirma, kaip panaudoti fondą, kai bendrovės persikelia Europoje. Ir atkreipiamas dėmesys į paraiškų teikimo tvarkos sudėtinkumą. Taip pat norėtume sumažinti laikotarpį, per kurį E, skiriamos e, fondo lėšos na, ir jei norime paramą skirti greitai, tai reikia ir e, procedūras supaprastinti ir visą tai daryti greičiau. Na ir septintoje dalyje kalbama apie tai, kad fondas yra išbandyta priemonė, mes norėtume, kad finansavimas jam būtų skirtas didesnis ateityje. Ši priemonė yra gera. Ir reikėtų ateityje daugiau juo pasinaudoti šios krizės metu. Taigi reikėtų išplėsti fondo panaudojimą ir norėtume, kad e, fondui būtų skirta atskira antraštinė dalis biudžete. Žinoma, kad dėl biudžeto sudėtingumo biudžeto klausimo, klausimo sudėtingumą reikia dar apie tai kalbėti ir biudžeto komitete. Ačiū. Ačiū ponui Handel. Pone Hubner. Uh, uh, Ačiū pirmininkė. Visi žinome, kad pereiname į tą laikotarpį, Europoje, kuomet e, pagal bazelį bus fiskalinio sugriežtinimo laikotarpis ir daugiau mm, viešųjų finansų priežiūros turės būti, e, europinių, nacionalinių lygmenių reikalavimai turės būti aukštesni. Taigi, šios nuomonės pirmame punkte pasakyti dalykai yra teisingi. Turime skatinti komisiją, kaip galima greičiau pateikti pasiūlymus dėl fondo patobulinimo. Akivaizdu, kad dabar pergyvename mm, gilius struktūrinius pertvarkymus Europos pramonėje, Europos ūkio šakose, kurios ir mm, kurioms sekėsi gan neblogai iki krizės dabar ir net ir tokios šakos pergyvena sunkmetį. Taigi akivaizdu, kad naujos darbo vietos bus kuriamas naujose ūkio šakose, naujose įmonėse. Todėl yra nauji vartotojų lūkesčiai, formuojasi naujos rinkos, taip pat pereimas prie mažai um, CO2 dujų išmetančių ūkio šakų. Tas pereimas taip pat turi įtakos, um, visi tie veiksniai įtakoja mūsų visuomenę. Uh, Ir aišku, kai nekalba apie tokius pokyčius, reikia išvelgti ir um, iššūkį, ir galimybės. Labai svarbu, kaip mes įveiksime tuos iššūkius, kaip, ypač struktūrinius iššūkius. Ir tų pokyčių padariniai neturi sužlugdyti galimybių. Manau, šiandien galime sutarti, jog labai svarbu yra išryškinti šiandien naujus mm, augimo ir konkurencingumo variklius ir sutelkti juos dėmesį būtent tam yra uh, strategija 2020 metams skirta, bet neturėtų būti. Taip pat tai yra ne vien nulinio lauko strategija jau yra daug įdirbio, aišku, gal ne visuomet to pakanka. Ši strategija turi būti stelta į naujus elementus, bet taip pat ir į senų tendencijų struktūrų keitimą. Akivaizdu, kad būtina užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp darbo vietų, kurios turi būti apsaugotos ir tų darbo vietų, kurios turi būti pakeistos naujomis. Mes žinome, kad tai yra itin sudėtinga. Europoje mums reikia daug augimo ir mes suprantame, kad kai kuriuose vietose tas augimas mm, negeneruos naujų darbo vietų. Tačiau naujų darbo vietų kūrimas yra labai svarbus tam, kad mm, būtų galima pasirinkti tokias politikos e, kryptis, kurios leistų Europai konkuruoti tvariai ir aukti tvariai kad tai nepaveiktų neigiamai mūsų darbo vietų kūrimo ir augimo potencialo. Todėl noriu atkreipti jūsų dėmesį į antrą, trečią ir šeštą punktus. Tikiuosi su pranešė vaisingų diskusijų. Aš manau, kad panaudodami reikiamas priemonės mes galime um, sustabdyti mūsų ekonomikos lėtėjimą, mes galime uh, tas dabar nekonkurencingas struktūras sugriauti ir pakeisti kitomis. E, labai svarbu, kad mes nepralaimėtumėm prieš besikūrenčias, be augančias ekonomikas kitur, kad mūsų pramonė, kad mūsų ūkis e, būtų konkurencingas. Taigi aš manau, kad pagrindinė gyja tokia e, globalizacijos fondas yra skirtas struktūriniams pasikeitimams remti. Eina kalba ne a, struktūrinių ne, tam, ne struktūrinių pasikeitimų pre, prevencijai, kad turime neužkirsti kelio toms struktūriniams fondams, turime galvoti apie tai, kad jie turėtų duoti kaip daugiau naudos. Ačiū, ponė Hubner, ponė Podimata. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui ir jį pasveikinti mm, su parengtų nuomonės projektu. Man atrodo, kad mm, tai puikus momentas įvertinti, kaip galima panaudoti prisitaikymo prie globalizacijos padarių fondo lėšas, kaip, jie, kaip tą fondą būtų galima panaudoti efektyviau. Uh, per dviejus šio teisės akto galiojimo metus matome, jog yra bendras sutarimas dėl to, kad yra labai svarbi ši finansinė priemonė ir tai yra akcentuojama pranešime, kuris įvertina šio fondo veiklą. Manau, kad mm, reikėtų tam tikrų statistikos duomenų iš valstybių narių, kad būtų galima tą veiklą paremti statistiką, kad būtų galima įvertinti pagrindinius uh, elementų susijusių su šios labai svarbios finansinės priemonės panaudojimu. Pavyzdžiui, kodėl lėšų panaudojama nelabai daug, to reikėtų sieti su pakankamai sudėtingomis procedūromis, su gana ilgais laikotarpiais, terminais, kurie reikalingi tam, kad būtų galima lėšas panaudoti viename ar kitame sektorije. Toliau po teisės akto įgyvendinimo ir fondo veiklos įvertinimo dabar jau reikėtų perėti prie antro etapo, tai yra pabandyti supaprastinti taikomas teisinės normas, kad būtų galima lengviau panaudoti fondo lėšas, kad e, fondo lėšos būtų panaudojamas greičiau. Čia aišku turime galvoti ir apie nacionalinius subjektus, kurie, kuriems yra skirtos tos globalizacijos fondo lėšos. Uh, jų, jos turi būti, būti panaudojamos taip, kad įmonėms būtų lengviau keisti, keistis pažangiają praktiką ir geriau prisitaikyti prie pokyčių. Taigi reikia kaip galima daugiau informacijos iš valstybių narių nacionalinių institucijų e, dėl to, kaip fondo lėšas būtų galima panaudoti geriau ir greičiau. Dabar dėl antro punkto, dėl pranešėjo nuomonės, e, dėl šių dalykų, dėl to čia raginama komisija tinkamai um, įvertinti socialinės išlaidas susijusios su įmonių perkelimu ir darbo vietų panaikinimu, kai na kalba apie uh, finansavimą iš e, globalizacijos fondo. Manau, kad uh, Um, formuluotė yra gera, tačiau būtų galima ją dar tobulinti, kad ypatingas dėmesys būtų suteltas į tas įmonės, kur um, gavybos iškelimas yra uh, siejamas su įmonės ilgalaikiu išgyvenimu, kad būtų galima taip pat dėmesį skirti toms įmonėms, kurios gavo subsidijų uh, iš Europos ar iš nacionalinių kažkokių tai fondų per e, penkerius metus iki e, to laiko, kuomet gamyba iškeliama arba kuomet e, yra skiriamas finansavimas iš fondo. Ačiū, panas Haglund. Uh, Ačiū, pirmininkė biudžeto komitete taip pat dirbu šio klausimu, kadangi esu narys ten ir bendrai uh, Manau labai svarbu, kad darytumėm skirtumą tarp to, kad padedama žmonėms, kurie praranda darbus, kadangi jų įmonės užsidaro ar iškeliamos, mes apie tai kalbėjome, tai labai svarbu, kad padėtumėm žmonėms, kurie prarado darbo vietas, o ne įmonėms. Bendrai pirmame punkte yra įvertinama, kas yra padaryta. Iš tikrųjų, tai labai puikus e, nuomonės punktas, e, tai susumuojama visa veikla ir mes iš to galime daryti išvadas, tai yra labai svarbu. Aš noriu taip pat priminti, kad um, pagrindinė mintis buvo turėti globalizacijos fondą, dabar mes liktai periname prie visiškai kitokių idėjų, tai tarsi kažkoks tai fondas sėtinas su gamybos iškelimu, perkelimu Europoje. Uh, Ir mes ir komitete apie biudžeto apie tai kalbėjome, apie tai, kad e, skiriant lėšas iš fondo ne visuomet žiūrima į globalizacijos e, poveikį, globalizacijos padarinius, taigi reikėtų atidžiau aptarti tuos klausimus. Bendrai e, aptariant šią nuomonę ypač pariškinčiau antrą ketvirtus punktus, kuriems labai pritariu, tačiau dėl trečio punkto manau, Dėl trečio punkto reikėtų um, giliau padiskutuoti. Aš uh, kaip liberalas ne visiškai esu tikras, kad ES būtų tokia funkcija kalbėti būtent apie uh, kažkokius tai pakeitimus uh, fondo, kai eina kalba apie perkelimą, bet Aš manau, kad ir, ir politiškai, ir techniškai gali būti mm, sudėtinga mm, tuose procesuose dalyvauti socialiniams partneriams. Turim, man atrodo, jeigu mes turime fondą, kuris remia gamybos perkelimą į kitą vietą Europos Sąjungoje, tai visiškai Tai, tai visiškai prieštarauja tai e, nuomonėjai, tai koncepcijai, kas tai yra ES iš viso. Aš manau, kad mes turime tikrai dar padiskutuoti tuo klausimu. Ir dėl septinto punkto, kaip ponia Hübner pasakė, ekonominė situacija dabar turbūt e, neleis mums išplėsti šio fondo. Mes jau ir taip per nelik daug lėšų e, skiriame ir skolinome viešajam sektoriui. Aš manau, kad mes neturime daugiau pinigų dar būtent tam. Bet tokia gal mano nuomonė. Aš lauksiu tolesnių konstruktyvių diskusijų su pranešėju. Galbūt um, galėtumėm aptarti ir keletą įdomių pakeitimų. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju, panas Hanglund. Dabar e, žodis poniai Strečiak. Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems ponios ir ponai. Aš sekiau šią diskusiją labai įdėmiai ir mano išeities e, taškas šioje diskusijoje yra šiek tiek kitoks, nei mes iki šiol laikėmės. Kadangi Ponas Haglund jau paminėjo keletą dalykų, kuriuos aš norėjau pasakyti, tai iš dalies jisai mano nuomonę ir pristatė. Ir labai aiškiai turėtume suvokti, kad taip vadinamas fondas prisitaikymui prie globalizacijos padarinių, e, tai yra fondas, kuris buvo sukurtas visai neseniai. Ir visa jo istorija parodė, kad sprendimai priimti e, egzistuojant šiam fondui e, buvo sprendimai, kurie ekonominių požiūrių e, yra gana prieštaringi. E, daugeliu atveju buvo naudojami mokesčių mokėtojų pinigai. Ir, ir buvo atvejų, kai tikrai buvo labai sėkmingai panaudotos fondo lėšos. E, vienos bendrovės e, gerai, joms gerai sekasi pasaulinėje konkurencijoje, kitoms blogiau sekasi ir joms reikia paramos kovojant su pasaulinė konkurencija. Jiems reikia padėti, kuriant naujas prekes ar užkovojant naujas rinkas. Aš tikrai norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Haglund. tačiau tai mažina kapitalų judėjimo galimybės Europos Sąjungoje. Taigi aš pareikalaučiau, kad šioje nuomonėje paragintume komisija atlikti daug gilesnę analizę, pateikti informaciją, kokios e, bendrovės naudojosi šio fondo lėšomis, e, kiek darbuotojų jos atleido, ar iškėlė savo gamybą į kitas šalis. Mums reikia daug gilesnio įvertinimo. E, ir tada turėtume laikytis procedūrų numatytų biudžeto komitete būtina pagalvoti apie tinkamą mokesčių mokėtųjų lėšų panaudojimą. EGF e tai yra paralelinis lygiai gretus finansų šaltinis e, šalia Europos struktūrinių fondų. Ir mums nereikia daugiau papildomų e, kanalų E, kuriais nuteikėtų ES mokesčių mokėtojų pinigai. Dėkoju. Dėkoju, ponas Trečiak. Dabar norėčiau suteikti žodį e, ponui Jorgensen iš komisijos. Ačiū pirmininkė. Ačiū už šią galimybę. Tai yra pirma galimybė komisijos e, atsakingoms tarnyboms uh, E, kreiptis į jūsų komitetą. Esu dėkingas už šią galimybę pateikti jums keletą pastabų dėl jūsų pateiktų siūlymų. E, mes tikrai tikimės konstruktyvaus debato su parlamentu e, ir Turiu galvoje šį fondą, kurio tikslas yra remti iš darbo atleistus darbuotojus, o ne, e, ne bendrovės. Ir aš tikrai galiu patikinti, kad nei viena bendrovė, nei Airijoje, nei kitose e, valstybėse narėse negavo paramos iš Europos globalizacijos e, fondo. Jokios paramos perkeliant gamybą nebuvo teikiama ir mes kiekvienu atveju labai griežtai viską e, tikrinome. E, parama suteikiama e, tik tai atleidžiant darbuotojus iš darbo. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Hubner už sąsąją su 2020 m. strategijos iniciatyva kadangi šis fondas yra viena iš daugelio iniciatyvų e, ir globalizacijos e, fondas yra viena iš galimybių e, suartinti rinkas ir paskatinti rinkas, kylančias rinkas ir darbo vietų kūrimą. Norėčiau pasveikinti taip pat idėjas, kurias E, iškėlėte e, ypatingai susijus e, su procedūromis naudojant šio fondo lėšas. Dabar remiantis 22 atvejais, kuomet buvo panaudotos fondo lėšos, vidutinis laikas nuo komisijos uh, E, nuo to, kai komisija gauna paraišką, iki išmo, lėšų išmokėjimo į valstybės narės e, e, išdą užėin, iš, užima 225 dienas. Mes savo procedūras E, sujungėme, iš dviejų padarėme e, vieną ir 22 dienom sutrumpinome šį laikotarpį. Taip pat mes šiuo metu nagrinėjame galimybės, kaip šį laikotarpį sutrumpinti dar 40 ar 45 dienomis Tačiau tam e, reikia peržiūrėti kai kurias biudžeto procedūras e, komisijoje ir mes e, gana darome sparčią pažangą šioje srityje. Remiantis reglamentu ir kaip fondas teikia finansavimą, mes turime turėti formalų sutarimą su biudžeto institucija ir žinoma reikia Europos parlamento pritarimo Todėl būtina e, pasiekti susitarimo tarp dviejų institucijų, kurios formuoja biudžetą. E, ir šią procedūrą galime pakeisti tik tai e, keisdami finansinę perspektyvą ir galbūt šiuo metu tokios galimybės nėra. Tai atveda prie antros mano minties. Dabar svarstoma Europos komisijoje E, e, kada galima būtų peržiūrėti reglamentą. Kitais metais numatytas e, šis persvarstymas, kadangi tai yra galutiniai metai, kuomet įsigalios išlygos susijusios su krizės padariniais ir mes turėsime kitais metais nuspręsti, ar toliau taikysime šias, šias išlygas, ar e, priimsime kitas nuostatas. E, ir spręsime dėl būsimo biudžeto struktūros. Ir buvo pasakyta, e, kad e, komisija kaip tik šiuo metu svarsto e, tą punktą, kurį jūs e, išvardijote savo septintajame punkte, kad šis fondas taptų lygiaverčių fondų su kitomis finansinės paramos e, priemonėmis, tačiau komisija e, vėliau e, pateiks savo nuomonę šiuo klausimu. Ir galutinė mano pastaba dėl pirmojo punkto. Mus labai džiugina raginimas daugiau skaidrumo, daugiau informacijos surinkti, renkant fondo statistinius duomenis 2010 e, metų ataskaita bus paruošta maždaug po mėnesio ir bus parengtas komisijos darbinis dokumentas, kuriame bus pateikta visa įmanoma statistika, remiantis tais atvejais, kai buvo panaudotos fondo lėšos. Ir ta informacija daug e, e, išsamesnė, e, duomenys bus išskirstomi e, pagal įvairias priemonės, pagal lyčių pasiskirstimą ir visokius e, kita, kitokius spjūvius. Taigi bus pateikiama kiek galima daugiau informacijos tarybai, Europos parlamento komitetams ir suinteresuotiems piliečiams. Todėl mes tikrai esame suinteresuoti pažangios praktikos keitimusi E, komisija organizavo susitikimus su atstovais iš visų e, valstybių narių du kart per metus, organizavome seminarus aiškindavome, e, kaip reikėtų interpretuoti reglamentą, kaip reikėtų jį taikyti ir šių e, kontaktų bei susitikimų metu buvo keičiamasi informacija tarp e, fondo naudotojų, kad toliau būtų įkvėpiami kiti naudotojai teikti paramą, teikti paraiškas paramai gauti. Taigi e, mes toliau siekiame bendradarbiauti su jūsų komitetu ir laukti toliau siūlymų. Dėkuoju ponui e, Jorgensonui. Dabar žodis pranešėjui. Prašau, užbaikite diskusijas. Ich danke sehr herzlich für die Diskussion und für die gemachten Vorschläge. Äh, die es erlauben, die künftige Zusammenarbeit zu gestalten. Und, äh, Jūs tikrai pateikėte puikus, puikius siūlymus ateities bendradarbiavimui. E, ir dabar tai lieka tas idėjas įgyvendinti. Aš dėkoju komisijai už paaiškinimus. E, mes vakar jau galėjome keistis nuomonę, e, nuomonėmis šiuo klausimu ir manau labai naudinga diskutuoti išsameu, kaip pavyzdžiui, dėl, dėl bendrovės atveju, e, jeigu bendrovė e, nutarė perkelti savo gamybą, tai bet kokiu atveju šis fondas turi teikti pagalbą darbuotojams, kurie yra atleidžiami iš darbo, o ne parama bendroviai restruktūrizuojančiai savo veiklą e, ir pavyzdžiui, kai bendrovė e, įkūrė e, filialus kitose vietose, perkelia gamybą, gal, galima galbūt panaudoti kitus e, fondus. Ir tokiu būdu bendrovė gauna papildomo didelio pelno. Ir galvojant apie ateitį galima būtų įkurti tam tikrą restruktūrizacijos fondą, ar kaip jį mes be pavadintume. E, ir manau, kad tiesiog netiška bendrovėms, kuriuoms neblogai sekasi naudotis e, visuomeninėmis lėšomis. Ir dar kartą norėčiau pasakyti, e, idėja yra ne užkirsti kelią struktūriniams pokyčiams, bet e, padėti e, ir nepadėti nekonkurencingoms bendrovėms, o užtikrinti tam tikrą apsaugą darbuotojams atleidžiamiems iš darbo. Ir mes E, ir aš esu um, pasirengęs priimti ir išklausyti jūsų visas pastabas ir komentarus. Dėkuoju. Ačiū, ponia Handelė. Pakeitimų terminas yra Liepos 8 diena. Apie pakeitimus diskutuosime Birželio 28 dieną, o balsavimas komitete ir įvyks 28 biudžeto komitete Liepos 14 dieną. Toliau periname prie kitos nuomonės, tai yra vartotojų teisės. Ir sutikiu žodį pranešėjais ir papėtikainen. Pone pirmininkė, kolegos. Vartotojų apsauga užtikrinama keturių direktyvų pagalbas su minimaliu harmonizavimu. Tai leidžia valstybėms narėms pritaikyti savo nacionalinius reglamentus. Tai reiškia, kad, kad kai yra problemų su nacionaliniais teisės aktais, ar tai sutarčių taiskiai, teisėje, ar aukštesnėme lygyje, atsižvelgime į nacionalinius teisės aktus. Kai teisės aktai rengiami pagal minimalių reikalavimų direktyvas, komisijos e, veikslų mastas e, ir nacionalinių parlamentų veiksmų mastas yra skirtingas. Reikia atsižvelgti į tai, kad e, nacionalinių lygių galima taikyti didesnę apsaugą. Taigi, kai komisija pasiūlė sujungti šias keturias direktyvas ir visiškai suderinti šias direktyvas e, su nacionaliniais teisės aktais e, iškilo problemų tiek techninė, tiek principinė prasme. Visų pirma, pažvelkime į naują pagrindinių teisų hartiją, kuri yra Lisabono starties dalis. Ten numatytas aukšto lygio vartotojų apsaugos lygis. Ir kyla klausimas, ar visiškas suderinimas pagal šios principus iš, tis, iš tikrųjų neprieštarautų pagrindinių laisvių hartijai ir aukšto lygio vartotojų apsaugos tikslui. Be to, 20-ųjų metų strategija e, skiria ES tokį siekį kurti aukšto lygio gaminius ir ką reikštų toks visiškas suderinimas. Daugelį valstybių narių vartotojų apsauga nepadidėtų, o sumažėtų ir tai gali iš tikrųjų sumažinti produktų kokybę ar tų produktų e, vadinamą gyvenimo ciklą. Taigi, vietoj to, kad būtų sustiprintas vartotojų pasikeimas, e, jis gali sumažėti. Ir ketvirtas probleminis dalykas yra nacionalinė sutarčių teisė. Žinote, kad perkant e, namą, automobilį ar e, butelį vandens yra skirtingi dalykai, todėl nacionalinė sutarčių teisė yra labai sudėtinga, sukėlus labai sudėtingas diskusijas tarybė, taryboje, būtent dėl to, kaip nacionalinė sutarčių teisė atderėtų su to visišku suderinimu. Ir tai gali taip pat paliesti ir nenumatytus atvejus. Vienas iš dalykų, kurį aš kuriam pritariu komisijos pasiūlyme, yra tai, kad turime stiprinti vidaus rinkos e, veikimą tarp valstybinių mastų. Tačiau pagal mano turimą informaciją kyla klausimas, ar visiškas suderinimas vartotojų teisės būtų geriausia priemonė pasiekti būtent šių tikslų šio tikslo, kurie, kuriam, kuriam pritariu. Viena iš priežasčių yra ta, kad jeigu palyginsime mūsų sistemą su jungtinėmis valstybėmis, tai ten taip pat yra įvairiose valstybėse skirtumų, kaip apsaugomos vartotojų teisės, tačiau vidaus rinka funkcionuoja daug geriau. Be to, pasak kai kurių skaitmeninių prekių pardavėjų, jie sako, kad bando tos skirtumus tarp vartotojų apsaugos ligmens apsaugo, e, išspręsti pasirinkdami didžiausią apsaugą, taigi yra siūlydami geriausią vartotojų apsaugos lygmenį. Tačiau e, jų prekybos e, apimtis dėl to nepadidėja, kaip jie galėtų tikėtis. Taigi įvairūs tyrimai kalba apie kalbos e, įpročių pasitikėjimo ir mokėjimo sistemų e, dalykus, kurie gali daug ką lemti. Taigi, mes, aišku, daug kalbame apie mūsų mokėjimų sistemų pagerinimą, kuris dar vis e, neįvyko. Tačiau, aišku, vartotojų apsauga galėtų padidinti pasitikėjimą. Taigi visą tai reiškia, kad e, šiuo metu nereikėtų suderinti visiškai vartotojų apsaugos, tačiau galutinis tikslas, aišku, toks turėtų būti. Aišku, jeigu mes remtumėmės aukšto lygio vartotojų apsauga. Tai Taigi tai turėtų būti metodas, kaip to siekiame. Ir noriu pasakyti, kad šią kryptimį einant mes galėtume suderinti pirmąjį skyrių, tai yra terminologija, kaip apibrėžiame pagrindinius dalykus, o kai kalbame apie prekių gražinimo sąlygas ir kitus dalykus, kurie yra netokie svarbus, tai apie tai galima kalbėti vėliau. Taigi visa tai, visa tai reiškia, atsiprašau, dar du dalykus norėčiau paminėti, tai yra, kad e, kalbant apie ateitį, labai gaila, kad komisijai šiuo metu nepavyko numatyti, e, kaip plėtosis bus plėtojami produktai, tai mes, pavyzdžiui, dabar susidomėjom produktais, kurie suderina fizinį produktą su paslauga. Tai yra, pavyzdžiui, e, mobilusis telefonas, fizinis produktas kartu su paslaugomis, tai yra muzika ir panašiai. Ar programinė įranga. Pavyzdžiui, esi patenkintas programinė įranga, tačiau nepatenkintas esi muzika. Ar tai yra produkto trūkumas ar ne? Ar, ta prasme, brokas ar ne? Todėl man atrodo, kad jau pačioje pradžioje reikėtų e, pasakyti, kad e, prekia yra ne tik fizinė, bet ir ne fizinė prekia. <clears throat> Antras dalykas, dėl kurio yra daug diskutuojama, tačiau aš norėčiau, kad komisija atsižvelgtų, rengdama e, savo teisės aktus, kad reikia ginčių sprendimo alternatyvų tiek nacionalinių lygių, tiek bendrijos lygių. Aš turiu galvoje, kad garantijos, e, kurios, dėl kurių buvo diskutuojama, dėl šio pasiūlymo, ar tai būtų dviejų metų apsauga ar dešimties metų apsauga, tai yra nelankstus metodas, nes neprotinga tikėtis, kad e, rašiklis, pavyzdžiui, tarnaus e, tam tikrą laikotarpį, tačiau galbūt kitos rašiklis ir iš kito rašiklio ir galima tikėtis, kad jis tarnaus ilgai, nes e, jis yra daug tvirčiau padarytas. Taigi mums reikia ginčių sprendimo metodų tiek nacionalinių lygių, tiek europinių lygių, kad juos būtų galima spręsti ne tik teismuose, tai yra pagal tai, ko galima protingai tikėtis iš produkto. Ir šis, be to, kas yra brokas, yra skirtingai apibrėžiama įvairiose valstybės narėse. Ir turbūt reikėtų eiti tą kryptimį, kad kad reikėtų numatyti, apibriežti, kas yra protingai tikėtinas produkto tar tarnavimo laikas. Ir kitas dalykas tai yra dėl finansų rinko, dėl finansų e, produktų. Tai yra labai gerai, kad šios rinkos yra reguliuojamos atskirų direktyvų. Vienintelis klausimas yra, kad kai susidurime su na, tokiais nereikšmingais produktais, kurios nepatenka į kitas direktyvas, tai yra vartotojų kreditai, e, pavyzdžiui, perkant mobilų telefoną, kreditas 50 eurų ar panašiai. Tai tuomet ateityje tokius dalykus galbūt e, tokie dalykai būtų reguliuojami reglamentų ir direktyvų susijusių su informaciją ar nesažininką verslo praktiką. Ačiū. Ačiū, ponė Pietikainen. Turiu keturis e, parlamento narius, kurie nori kalbėti. Noriu priminti, kad netrukus prasidės balsavimas. Todėl noriu paprašyti visų komiteto narių kalbėti, kaip galima trumpiau ir glaušiau. Ponas Sančias Presero. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti nuomonės autoriai. Apie tai jau kalbėjome praėjusiame posėdėje ir norėčiau pasakyti keletą dalykų papildydamas nuomonės referentę. Visų pirma, direktyvos esmė dėl direktyvos dėl vartotojų teisų. Esmė, po to poveikis finansinių paslaugų rinkai ir trečia, mano nuomonė, apie tai, kaip reikėtų e, traktuoti vartotojus finansų paslaugų sektorėje. Visų pirma, direktyva dėl vartotojų teisių suteikia vartotojams teisės, tačiau ar iš tikrųjų tai yra toks tikslas? Ši direktyva suvienyje keturias direktyvas, tačiau nesukuria aiškaus horizontalaus instrumento, kuris apsaugotų vartotojų teisės. Tikslas yra ne skatinti vartotojų teisų apsaugą, tačiau skatinti vidaus rinką. Jeigu tai būtų vartotojų teisų direktyva, jeigu toks yra tikslas, tai ten tie dalykai ir turėtų būti svarbiausi. Nors tai, aišku, taip pat pagerintų vidaus rinkos veikimą. Taip pat svarbu e, sustarti dėl sudarinimo lygio. Sudarinimas yra priemonė pasiekti, pasiekti tikslą, tai nėra panacėja pasiekti visų tikslų. Būtent todėl visiškas suderinimas gali būti nenaudingas e, saugant vartotojų teisės vidaus rinkoje. Fragmentacija ar e, teisės aktų dubliavimasis yra du skirtingi dalykai. Tačiau perteklinė vartotojų teisų apsauga gali pažeisti vidaus rinkos veikimą. O harmonizavimas gali pakengti vartotojų teisų apsaugai ir tai gali pagirsti pasitikėjimą vidaus rinką bendra rinka. Matau, ponas Monti labai aiškiai apie tai kalbėjo. Na dabar, jeigu dėl visiško teisės akto sudarinimo, man atrodo, kad reikia aiškiai pasisakyti, kokiose srityse norime, tai yra labai svarbu vidaus rinkai ir po to pradėti darinimą. Na ir toliau finansų paslaugos. Turime susitarti, ar tai yra horizontaliai direktyva ar ne. Jeigu taip, tai jį turi apimti ir finansų paslaugas. Aš esu už tai, kad jį būtų horizontaliai, tačiau tuo pat metu pri, reikia pripažinti, kad finansų paslaugos yra specifinės ir ten yra visiškai kitokie produktai ir paslaugos. Man nepatinka tai, kad mes einame e, prie dalinio arba visiško įtraukimo arba neįtraukimo. Man atrodo, reikėtų panaudoti dvi sąlygas. Visų pirma, specializacijos e, sąlyga, kad reiškia, kad bet koks reglamentas atsižvelgtų į finansinių paslaugų specifiškumą ir esmę. Antra, mums reikia, reikia sąlygos dėl pačių palankiausių sąlygų egzistuojančių valstybės narėse. Nenorime pakirsti E, vartotojų teisų apsaugos ten, kur jų, jos lygis yra aukščiausias. Taigi direktyva kelia tam tikrų specifinių problemų, pavyzdžiui, draudimas e, pardavinėti produktus, kurių e, vartotojai neprašo. Pavyzdžiui, telefono skambučių pagalba ir be to e, tai gali, tai gali turėti reikšmės, e, e, pavyzdžiui, draudimo polisų pardavimo atvejais ir panašiai. Ką aš sakau, tai yra, kad būtent finansinių paslaugų srityje reikia artėti prie vartotojų apsaugos hartijos ir reikia daugiau nuostatų reguliuojančių informacijos teikimą, informacijos atskleidimą, reikia skatinti kolektyvinius veiksmus, taip pat geriausios praktikos skleidimą, taip pat e, finansinio registro klausimus ir taip toliau. E, visi šie dalykai pamažu plėtojami ir aš manau, dėl šių priežasčių manau, kad ši direktyva ne, iš tiesų nėra skirta vien tik tai vartotojų apsaugai. Ponas Mitas, prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Ačiū pirmininkė. Neišgirdau, ką jūs sakėte. Noriu padėkoti pranešėjai. Man atrodo, kad tikrai buvo puiku, puikus bendradarbiavimas ir um, harmonizavimo mintis yra labai svarbi. Čia tikslas yra pasiekti, kaip galima, aukštesnio lygio harmonizavimą, suvienodinimą. Tai gali būti pasiekta, tai, tai gali būti laikoma pasiekimu, jeigu iš tikrųjų, jeigu mes užtikrinsime, kad vietoj keturių direktyvų turėtumėm vieną bendrą direktyvą. Aišku, kad kelias ilgas, tačiau tikslas turi būti toks - suvienodinimas. Dabar dėl to, ką pasakė panas Sančias Presėdo, dėl horizontalaus požiūrio ir finansinių paslaugų atspindėjimo, manau, kad tai yra labai svarbus dalykas dėl vartotojų apsaugos. Čia neina kalba apie paskolas iki 200 eurų sumos. Manau, kad reikėtų pasakyti, kad direktyva turi apimti ir paskolas iki 200 eurų sumos. Problema yra ta, kad mm, mažosios paskolos, taip vadinamos SMS paskolos, gali būti mm, labai, išduodamos labai nepalankiomis sąlygomis, kuomet nėra iki galo informuojama apie palūkanų normas, kurios galbūt net ir tūkstantis procentų. Ir tai yra labai sudėtinga situacija, kuomet žmonės gali patekti į, į baisę situaciją, nes nežinodami tikrųjų paskolos sąlygų. Ir e, gali būti taip, kad vietoj 200 ar 400 eurų pasiskolinsi tūkstančius. Tai yra, aišku, prieštaringas klausimas, tačiau aš manau, reikia taip pat galvoti ir apie kolektyvinius ieškinius. Manau, kad tai būtų labai svarbi, naudinga galimybė e, vartotojams, kurie perka užsienyje. Tuomet vartotojai galėtų e, labiau pasitikėti rinką ir būtų įvairių galimybimtis priemonių prieš nerimtą verslą, net jeigu eina kalba ir apie nedidelės sumas. Dėl pranešėjo pakeitimų reikia pasakyti, kad ir skaitmeninės paslaugos bei turinys taip pat turi patekti į šios direktyvos taikymo sritį. Ypač todėl, kad galime prognozuoti, jog tokių paslaugų apimtis tik auks. Aš taip pat sutinku ir dėl tų nuostų dėl nacionalinių sutarčių, teis, sutar, sutarčių teisės nuostatų. Uh, Oui, je, je vais aller très vite. Uh, je... Ačiū labai greitai kalbėsiu. Aš labai pritariu e, tam, kas pasakyta, ką pranešėja pasakė. Aš tik tai pridurčiau, ką ir pana Šmit pasakė, dėl kolektyvinių ieškinių. Mes norėtumėm, kad tai egzistuotų tokia galimybė, tačiau dėl to, ką pranešė, dar pasakė, nelabai suprantu, kodėl yra tik tai m, du pakeitimai. Yra tikrai daug priežasčių, kodėl galėtų būti daug daugiau pakeitimų tokiam pranešimui. Tokie aš noriu paklausyti pranešėjos, kodėl yra tik tai du o, um, pakeitimai. Ačiū, ponai Kanfan, ponas Fox. Ačiū, pirmininkė. Mano frakcija remia pasiūlymo tikslą, kad verslui sumažėtų našta, kai jis nori veikti per sieną, taip pat, kad būtų sustiprinta vartotojų apsauga. Mes pritarėme ponios Pietikainėnis sakytam susirūpinimui dėl to, kad visiškas teisų suvienodinimas gali sumenkinti vartotojų apsaugą. Pavyzdžiui, Junktinė karalystėje vartotojai turi teisę atsisakyti produkto, prekės. Uh, tai yra labai vertinama teisė ir mes norėtumėm, kad tokia teisė būtų išplėsta po visą ES. Taip pat dėl garantijos termino pribojimo iki dviejų metų um, mes galvojame, kad tokia nuostata yra nepakankama. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje garantijos trukmė yra šešeri metai. Mes nenorime, kad vartotojų teisės būtų taip apribotos. Vienas dalykas, ką mes pritarėme e, dėl finansinių paslaugų. Nepritarėme dėl finansinių paslaugų, mes galvojame, kad kadangi jos yra labai specifiškos, jos turėtų nepatekti į šios direktyvos taikymos rytį. Pane Stila, ačiū pirmininkė, ačiū pranešiai kaip vidaus rinkos komiteto nariai turiu pasakyti, kad mes um, šiandien po pietų arba rytoj svarstysime šį klausimą ir labai pritariu pranešėjai dėl visiško harmonizavimo aspekto. Iš tikrųjų, eina kalba apie vartotojų teisų direktyvą, kurios tiklas yra sustiprinti vartotojų teises. Tačiau aš atstovauju Škotijos rinkėjus ir noriu pasakyti, kad Škotijai vartotojų teisės sumenkėtų, jų apsauga būtų mažesnė. Ir reikia galvoti ne vien tik tai apie tai, kas darysis tarp skirtingų valstybių narių, bet, pavyzdžiui, ir kiekvienoje valstybėje narėje, tarp Škotijos ir Anglijos, kokie skirtumai. Teis, iš teisės reikalų požiūrio taško taip pat yra svarbus tie aspektai. Ačiū už tai, kad leidote pasisakyti. Eh, Ačiū. Pone Pietikainen, gal jūs dabar galėtumėte apibendrinti tai, kas buvo pasakyta labai trumpai. Uh, Ačiū, aš atsižvelgsiu į visas pastabas. Mm, nėra daugiau pakeitimų, todėl kad aš manau, kad jeigu yra siekiama harmonizavimo, suvienodinimo, tai nėra prasmės kažką e, straipsnius iš esmės keisti. Dėl kolektyvinių ieškinių. Uh, Jeigu bus tarp mm, frakcijų vieninga nuomonė, tada taip galėsime įtraukti ir šį punktą, kurio kol kas nėra, dėl terminologijos. Aš Aš ne visiškai pritariu e, visiškam mm, suvienodinimui tam tikrose srityse, nes tai galėtų būti kaip trojos arklys, kuris galėtų dar labiau pakengti situacijai. Noriu paskelbti, kad terminas pakeitimams yra birželio 8 diena, kito mėnesio pabaiga, sako pirmininkas. Tada balsuosime 13, vidaus rinkos komitete 27 dieną, o mm, plenarnėje sesijoje svarstymai bus gruodžio mėnesį, pirmoje sesijoje. Jeigu nebūtų prieštaravimų, norėčiau užbaigti tas diskusijas. Perėsime prie balsavimo. Noriu padėkoti už tai, kad drausmingai dalyvauti diskusijose. Right, uh, hello everybody. Labadiena visiems. Norėčiau priminti, uh, gal, kad pasiruoštumėte balsavimo korteles, kadangi jų mums reikės. On 10 there will be an oral, oral, oral amendment. Oral, oral amendment. By Is that the right way for that? Was that...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 Uh, Gal pabandykime balsuoti. Bandomasis balsavimas, bandome korteles. Bandomasis balsavimas, prašau, balsavimas pradėtas. Paprašyčiau visus pabalsuoti kaip nors. Turime sužinoti bandymo metu, kiek yra balsuojančiųjų. E, kolega, prašome, bandomasis balsavimas, pabalsuokite. Vieningai balsuojame, ar ne? Taip, E, atrodo, nėra per daug atliekamų kortelių. Taigi, pereikime prie tikro balsavimo. Balsuosime dabar dėl pranešimo projekto, kurį parengė ponas Werneris Langelis dėl išvestinių finansinių priemonių. Kas yra e, už kompromisą C9? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Tuomet pereisime prie 84 pakeitimo dviejomis dalimis. Pirmoji dalis, pirmasis A punktas. Norėčiau matyti jūsų rankas, kas už 84 pakeitimo pirmą dalį, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji 84 pakeitimo dalis likęs tekstas, kas už, kas prieš, susilaikė, atrodo atmesta. Dabar pereisime prie 85 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 86 ir 87 atkrenta. Dabar kompromisas C10 dviejomis dalimis. Ponas Kempint, norite pasisakyti? Taip, turėtumėm žodinį pakeitimą dėl antros dalies, dėl dešimto kompromiso. Mes norėtumėm išimti žodį pagrindinis, jeigu šis žodis pagrindinis būtų išimtas, kad mes galėtumėm balsuoti už dešimto kompromiso antrąją dalį, nes mes suprantame, kad likvidumo klausimas yra vienas iš pagrindinių iššūkių, jūs ir vakar tą klausimą kėlėte. Manau, kad kompromisas yra pakankamai platus, kad būtų galima tai atsižvelgti, tačiau mes būtent dėl to vieno žodžio. Um, principle, pagrindinis, nu, norėtumėm, kad jis būtų išimtas. Ponas Langin. Atleiskite, aš galiu su, pritarti. Jei jūs sutinkate, tai ir aš sutinksiu. Tai yra A principas. Galbūt e, nesate anglų, anglų kalba jūsų nėra gimtoji kalba, todėl nėra tam tikras e, supratimas šiandien, bet aš pritariu, galiu pritarti tokiam panaikinimui, išbraukimui. nes jūsų anglų kalba tikrai geresnė negu mano prancūzų kalba. Tuomet pereisime e, prie balsavimo už 10 e, C10 kompromiso pirmą dalį, e, kas už susilaikė, tai atsiprašau, prieš susilaikė priimta. Ir kas už antrą principą, kas prieš susilaikė priimta. Dabar pereisime šimtojo, prie šimtojo pakeitimo. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Atrodo, pritarėm. Gal patikrinkime elektroniškais. Dėl 102 pakeitimo, prašau, elektroniniu būdu balsuojame. Visi pabalsavome. Balsavimas baigtas. Atmestas pakeitimas. 103 pakeitimas atsiimtas. Periname prie 104, kas už prieš, susilaikė, atmesta, atrodo. Patikrinsime, jeigu pageidaujate elektroniniu būdu dėl 104 pakeitimo, prašau. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Dabar pereisime prie originaliojo teksto. Kas už? Kas už originaliojo tekstą? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 105 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Vėl nelabai aišku. Elektroniniu būdu dėl 105 pakeitimo patikrinkime. Ar visi pabalsavome? Balsavimas baigtas. Priimta. 106 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Kompromisas C11. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 116 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 117. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 118 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atrodo atmesta, bet patikrinkime elektroniniu būdu dėl 118 pakeitimo. Ar visi pabalsavome? Balsavimas baigtas. Atmestas. Originalus tekstas. Penktas paragrafas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 119, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 120, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 121 kas už, prieš, susilaikė. Neaišku, patikrinkime elektroniniu būdu dėl 121 pakeitimo. Ar visi pabalsavome? Balsavimas baigtas. Atkrenta 22 ir 22. Kas už 122? Prieš? Susilaikė. Priimta. Kompromisas C12. Dabar viena dalis teliko. E, C12. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Dabar 190. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 131. E, Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Kompromisas C13. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 138. Kas už? prieš susilaikė priimta. 139 atsiimtas. Dabar pereiname prie 140, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas C14. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 150, kas už, prieš susilaikė priimta. 152. Kas už prieš susilaikė priimta. Kompromisas C15 yra mm, priedas, kuriam pritarėm, kas už prieš susilaikė priimta. 164 pakeitimas. Kas už prieš susilaikė atmesta. 165 balsuoti nereikia, kadangi jis yra įtrauktas į C9 kompromisą. Mes jau jį dėl jo balsavome. Pranešėjas perkelė šį pakeitimą. Tiesiog sąraše tik tai du kartus jisai išliko. Galbūt ne visų sąrašuose taip yra. Dabar balsuojame dėl 166 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Priimta. 167 pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę priimta. 168 kas už, prieš susilaikę priimta. 169 kas už, prieš susilaikę priimta. 170 kas už, prieš susilaikę atmesta. 171 kas už, prieš susilaikė, priimta. 172. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Kompromisas C16 dviejomis dalimis. Taip, dviejomis dalimis. Pirmoji dalis C16. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji C16 dalis yra dvi dalis. Yra žodinis socialistų ir demokratų frakcijos pakeitimas. Ir aš e, siūlyčiau iš pradžių balsuoti dėl originaliosios antros dalies. Kas už originalią antrą dalį? Kas prieš? Susilaikė. Tai priimta originalioji dalis. Taip, trečioji dalis iš pradžių e, buvo originalus tekstas, dabar už tą e, papildymą, kas už prieš susilaikę priimta. Taigi šie papildomi žodžiai e, galbūt šiek tiek pasikartojama čia, bet čia reikėtų to patikslinimo. Dabar 181 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 182, kas už, prieš susilaikė, priimta. 183, kas už, prieš susilaikė, priimta. Kompromisas C17A, kas už, prieš susilaikė, priimta. Dabar pereiname prie kompromiso C18, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 198. Kas? 198. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 208. Pakeitimas kas už? Prieš susilaikė priimta. 209. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 210. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 211 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Jis pas mane nepaminėta, kad jis atkrenta. 211 pakeitimas. Aš noriu. Amalija sako, kad jeigu C18 kompromisui pritarėma, tai šis pakeitimas atkrenta. Kadangi C18 kompromisas įtraukia čia ir visa e, kompromiso esmė yra apie e, priekybą e, CDS išvestinėmis priemonėmis. Aš nemanau, kad e, kompromisas padengia šį pakeitimą. Aš manau, kad dėl jo atskirai reikėtų balsuoti. Manau, kad kaip už papildymą balsuosime. Ir plenarinėme paaiškės. Tiesiog duš, dėl 211 mes ką tik balsavome ir jam buvo pritarta. Dabar pereisime prie 212 pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 213 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 214 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 215 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 216 kas už, kas prieš, Gal patikrinkime dėl 216 pakeitimo balsavimas pradedamas. Ar visi pabalsavome? Balsavimas baigtas. Atmestas. 217 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Kompromisas C19. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Pereiname prie e, C20 kompromiso, kas už, e, kas prieš susilaikė, priimta. Dabar e, šeštas plėtros komiteto, kas už, kas prieš. Šeštas paragrafas, šeštoji pastraipa. DV komiteto pakeitimas. Pranešėjo nuomonę, e, šis pakeitimas įeina į kompromisą. Gal galime balsuoti ir jūs balsuosite prieš. Taigi Šeštasis paragrafas, kas už? Darbo tvarkos klausimas. Čia sakoma mano pastabuose, kad 20 kompromis, kompromisas 237, 231 padengė. Tai reiškia, kad tikrai mes neturėtume atskirai balsuoti dėl to. E, štai vėlai buvo pateiktas šitas pakeitimas, taigi puiku. Ir jeigu pranešėjo nuomonė, šis kompromisas įtraukė šį pakeitimą, tai viskas tvarkoje. 17 paragrafas, paragrafas 238 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 239 atkrenta dėl 238 pakeitimo. Dabar kompromisas C21, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 247, kas už, prieš susilaikė atmesta. 248, kas už, prieš susilaikė priimta. 249, kas už, prieš susilaikė priimta. 249, 249. Atleiskite, mano sąraše nėra 249 ir toliau eina 50. 409 nėra mano sąraše. E, sakoma, kad 249 pakeitimas įeina į e, C15 kompromisą. Na, jei pranešėjas tvirtina, kad kompromis yra šis pakeitimas, tai tokiu atveju pereiname prie 250 pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaikė. Priimta. Galbūt elektroniniu būdu patikrinkime dėl 250 pakeitimo. Prašau. Ar visi pabalsavome? Priimtam. 19 paragrafas originalus tekstas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 251 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 252 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 253 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 254 kas už, prieš susilaikė priimta. Originalus tekstas kas už, prieš susilaikė priimta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Antras pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Trečias pakeitimas kas už, prieš sus, susilaikė Atrodo pritarta, bet galime e, pabandyti elektroniniu būdu, kad jei jūs pageidaujate. Ar visi pabalsavote? Taip, pasavimas baigtas priimta. Ir labai aiškiai priimta. Kompromisas C1. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. De dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Originalus tekstas, konstatuojamai dalis e, C, kas e, už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Timas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Lingvistinis pakeitimas, 13 pakeitimas. E, dėl jo balsuoti nereikia. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 14, 15 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, sus, susilaikė, atmesta. Kompromisas C2, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė. Atrodo priimta, bet patikrinkime elektroniniu būdu. Prašau, balsuojame. Ar visi pabalsavome? Dabar yra per vienu socialistų balsu per daug. Balsavimas baigtas. Priimta. Dvidešimt septintas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Atleiskite, jis atkrito. 27-23 atkrito. 30 pakeitimas. Taip pat atkrito. 24 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. 25 pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Trijomis dalimis už 26 pakeitimą. Pirmoji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikę atmesta. Trečioji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Priimta. 28 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, priimta. 29 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, atmestas. Kompromisas C4 kas už, prieš susilaikė, priimta. 35 pakeitimas kas už, prieš susilaikė, priimta. Kompromisas C5, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tai buvo pirmoji dalis, nes dviejomis dalimis. Dabar dėl antrosios dalies, kas už, prieš, susilaikė. Pabalsuokime elektroniniu būdu dėl antrosios kompromiso dalies. Ar visi pabalsavote? Atmesta. Dabar pereiname prie 37 pakeitimo, kas už, kas prieš susilaikė pri, priimta, bet galėtume patikrinti elektroniniu būdu. Dėl 37 pakeitimo, prašau, elektroniniu būdu, ar visi pabalsavote? Priimta. Labai neaišku šį kartą buvo tikrai. 40 e, pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 43 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Kompromisas C6 yra šiek tiek naujas papildymas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, C7 kompromisas. Ir visi pritarėme pakeitimui teksto vidurėje, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 66 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta Priimta. 67 kas už. Prieš susilaikė. Priimta. 68 kas už. Prieš susilaikė. Priimta. E, C8 kas už. Prieš susilaikė. Priimta. 69 pakeitimas. Kas už. Prieš susilaikė. Priimta. C22 kas už prieš susilaikę priimta. Pereiname prie C23 kompromiso. Ponas Kempin. Turint galvoj vakarykštę diskusiją šią temą ir sąsąją tarp žodžių and ir or, manau, čia galima pasiekti lingvistinį kompromisą ir angliškai štai perskaitysiu. And relating to an underlying EU entity or rela relating to, uh, to an EU financial institution, to which an EU uh, financial institution is party. So clear... Taigi, du, dvi galimybės. Ir e, čia pakeitę taip atitiksime visas tris sąlygas. Ir mūsų siūlymas būtų toks kompromisas. E, pirmoji ir antroji sąlyga arba pirmoji ir trečioji sąlyga. Vienas plus du arba vienas plus trys. Tai, tai yra toks kalbinis pakeitimas manau, čia sunku suprasti, kai yra tiek daug kablelių ir tiek žodelių ir. Currency or EU currency and uh, financial institution. Okay. E, vakar buvo šita diskusija. Ir e, e, aš manau, kad dabar pat teikti pakeitimus visiškai ne, netinkamas laikas ir aš tam prieštarauju. Aš puikiai suprantu, ką nori pasakyti ponas Kempen ir aš taip pat pasisakyčiau prieš tokį e, kalbinį pakeitimą. Taigi siūlyčiau balsuoti už šį pakeitimą tokį, koks jis buvo iš pradžių pasiūlytas. Aš siūlyčiau balsuoti už jį ir pakeitimus daryti plenarinio posėdžio metu. Ir visos šios sąlygos vienoje vietoje būtų nelabai aišku. Vakar mes tai išsamei diskutavome ir frakcijoje aptarėme. Taigi aš siūlyčiau palikti žodelį ir abiejose vietose. Taigi tokiu atveju mes balsuojame dėl kompromiso C23 jo originalioje formuluotėje. Kas už? Žodinis pakeitimas atkrito, kadangi jam buvo prieštarauta. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Yra formalus prieštaravimas žodiniam pakeitimu pakeisti žodinę formuluotę. Todėl mes negalime balsuoti dėl to. Pranešėjas siūlo balsuoti dėl originalios formuluotės ir vakar mes apie tai kalbėjome. E, ponas Dominičiai, prašau. Aš noriu suprasti, ar pranešėjo prieštarimas yra tik tai šitam e, pono Kanfam pakeitimu, ar jisai turi galvoje uh, E, ir mano frakcijos pateiktų žodinius pakeitimus. Čia kalba eina apie tai, kad mes vakar kalbėjome, diskutavome ir mano frakcija vienintelėje vietoje sako, kad pranešėjas turi laikytis griežtos pozicijos ir dėl to turėtume balsuoti, o balsavimo rezultatai parodys, ar jūs pritarėte ar ne, bet aš prieštarauju žodiniams pakeitimams. Taigi, pirmiausia, mes balsuosime dėl C23 kompromiso, o tada balsuosime e, dėl originaliųjų žodelių, žodelių and, tai yra ir ar juos pakeisti žodeliu ar. Arba. E, priklausomai nuo to, ar bus dauguma. Taigi balsuokime dėl kompromiso C23 su žodeliu and, tai yra ir, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ponas Baumanai šitam pakeitimui net be jūsų frakcijos pritarta. Pone pirmininkė, pasižiūrėkime. Tai čia yra taisyklės tam tikros, o ne bokso ringos. O taisyklėse sakoma, kad reikia bandyti rasti racionalių sprendimus, išspręsti problemas. Mano frakcija mano, kad pono Domeniči pakeitimas turi būti balsuojamas. Ir mes norėtume, būtume sekę pranešėjo nuomonę ir balsavę už e, jo pakeitimą ir prieš balsavę už žodinius pakeitimus. Ir dabar mes nebeturime galimybės balsuoti dėl žodinių pakeitimų. Aš esu pasirengusi e, balsuoti dėl žodelių ir arba pasirinkimo. Ir praeitą kartą jūs prieštaravote. Aš visiškai pasirengusi. Mes visada turime e, balsuoti. Taigi šiuo atveju dabar po šito mūšio dėl vieno žo, žodelio. E, kažin ar verta toliau pateikinėti. Gerai. Aš balsuosime dėl žodelių ir arba žodelio arba. Kas už žodelį ir? And ir žodelis. Kas už? O kas už žodelį arba? Galime patikrinti elektroniniu būdu. Man atrodo visiškai aišku. Pranešėjas prašo patikrinti, kas už žodelį ir. Ar visi pabalsavome? Atrodo, trys dar nebalsavo. Kas už žodelį end? Tai akivaizdu, kad žodelis arba atkrinta. Dabar per, grįžtame prie C23 kompromiso, kas už, kas prieš susilaikė priimta. ir vidinius pakeitimus, pakeitimų aspektus balsuojame pirmiausia. Taigi e, konstatuojami dalis A. E, kas už prieš susilaikė atmesta. Atrodo visiškai aišku, atrodė, kad jūs susilaikėte. Pirmosios pakeitimas, konstatuojama dalis A, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis pakeitimas, DV komiteto, kas už, prieš, susilaikė, atrodo atmesta. Trečias pakeitimas, DV komiteto, kas už, prieš. Gal patikrinkime dėl trečio pakeitimo. Vystimos komiteto Trečias pakeitimas. Visi pabalsavome. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dabar e, elektroniniu būdu dėl teksto su pakeitimas. Visi pabalsavome, ačiū. 43 už, vienas prieš, sveikinu. Nori? Uh, um... Galbūt dabar galėtume pabalsuoti greičiau. Dabar balsuojame dėl Edvardo Siklūno pranešimo, dėl euro įvedimo Estijoje. Žinau, kad uh, balsavimas buvo jaudinantis, tačiau jaudinanti situacija yra ta, kad valstybė narė, kurie kuri mūsų nuomonė atitinka sąlygas įsivesti eurą. Tai yra balsavimas už pasitikėjimą eurų. Ar visi pasirengėte? Taigi balsuojame dėl trečio pakeitimo. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. E, originalus tekstas už? Prieš? Susilaiko? Patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko atmestas. Pradinis tekstas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečioji dalis pradinis tekstas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmestas. Pradinis tekstas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penktoji dalis pradinis tekstas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šešta dalis pradinis tekstas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau šeštasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Devintas pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. Devintas pas, devinta pastraipa, originalus testas už prieš susilaiko patvirtintas, dešimta dalis už prieš susilaiko patvirtintas, 12 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pat, atmestas, 13 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas nuo 11 iki 13 dalies pradinis tekstas. 11-13 dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. A konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Pradinis tekstas BC dalis už, prieš, susilaiko patvirtinta. Konstatuojamosios dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar Gautinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar balsavote visi? Dar keletas nebalsavo. Ar visi jau balsavote, kurie ketinote balsuoti? Ačiū. Baigėme balsuoti. 40 už, 2 prieš. Sveikiname pranešėją ir sveikiname Estiją. Toliau pereiname prie nuomonės, kurią parengė Hansik ir Martin dėl verslo registrų sąveikos. Ar visi pasirengę? Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, man atrodo, atmesta. Patikrinkime, nes girdžiu keistų signalų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Taip, taip, atkrenta. Trečias pakeitimas. Atsiprašau, pradinis tekstas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaiko. Patikrinkime ketvirtąjį pakeitimą. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmestas. Dabar originalus tekstas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Ketvirtoji dalis originalus tekstas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Kompromisas dėl penktosios dalies, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. B kompromisas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau septintasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Aštuntas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtintas. Devintas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Elektroninis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Sveikiname nuomonės referentą. Okay, Dabar pereiname prie pranešimo projekto, kurį parengė Otmaras Karasas svarstymo. Tai jos pranešimas savo iniciatyvos, sistema Bazelis 2 ir direktyvos dėl kapitalo poreikio persvarstymas. Kapitalo reikalavimo direktyva CRD 4. Keletą sekundžių palauksime, kol išeis tie, kurie nori išeiti. Okay. Right. Mr. Karras. Where's he going? Right, I think it's uh, quiet enough now. Gerai, atrodo jau pakankamai ramu. Pone Karasai, prašom. Pone pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau trumpai pristatyti savo pranešimo projektą ir turiu pasakyti, kad jau daug apie tai diskutavome, kalbėjome apie tai, kodėl mums reikia šio pranešimo savo iniciatyvą. Mano nuomonė, šis pranešimas padės uh, kadangi diskusija šią temą vis e, tampa svarbesnės, turime čia pranešėją dėl CRD3, matome, kad amerikiečiai sako, kad ne visos CRD3 dalis bus įgyvendintos laiku. Mūsų patirtis su Bazelis 2 reikalavimais e, rodo, kad kol kas Junktinės valstijos neįgyvendino e, tos sistemos. Taigi, atidėjus šią patirtį į šalį, šiuo metu Bazelio komitetas baigė diskusijas dėl CRD 4 ir po vasaros reikės priimti sprendimus, o komisija ketina pateikti direktyvos projektą metų pabaigoje. Taigi labai svarbu mums, kaip parlamentui, įsitraukti į šį procesą. Turime dalyvauti rengiant Bazelis 3 sistemą, bet taip pat ir nustatant grafiką CRD 4 prieimimui. Taigi reikia viešai išdėstyti savo nuomonės. Ir jeigu kalbėsime apie Bazilio komiteto darbo tvarkę, tai ją reikia išplėsti reikia suteikti galimybę komisijai pranešti parlamentui, kas vyksta Bazelio komitete. Bazelio komitete atstovaujamos valstybės narės turėtų koordinuoti savo veiksmus padedant komisijai. Dabartinė diskusija, kuri prasidėjo per mūsų klausimus, kol kas dar nenumato vienodų žaidimo sąlygų yra didelė spraga tarp bankų ir ekonomikos, dėl to, kaip apibrėžimas kapitalas, dėl to, kas galios Europoje ir ko reikia realiai ekonomikai. Apie tai kalbama ir Bazilio komitete. Taigi, man svarbu šiame pranešime aiškiai išdėstyti, kad mums reikia vertinimo to, kokį poveikį tai turės realiai ekonomikai, ne tik bankams. Taip mes pripažįstame tuos tikslus, kuriuos priėmė G20, kad reikia gerinti kapitalo kokybę, kapitalo reikalavimo kokybę, sumažinti riziką. Tačiau reikia pasiekti tinkamą pusiausvyrą tarp skirtingų verslo modelių, skirtingų teisinių standartų ir skirtingų finansavimo modelių struktūriniai deficitai ir pusiausvėros trūkumas ankstesniuose pasiūlymuose kelia nerimą. Ir yra didelis pavojus, kad dabartiniai pasiūlai pakenks eko, Europos ekonomikai ir susilpnins ekonominį augimą. Mums reikia vienodų konkurencijos sąlygų tarptautiniu mastu ir Ir tai, ką mes girdime iš amerikiečio, yra būtent tai, kad jie nėra pasirengę patvirtinti tokių subalansavimo taisyklių. Jie net nelinkia priimti naujų rizikos įvertinimo taisyklių. Jie nori kalbėti tik apie riziką, kuri turi poveikį balansui. O Bazelėje kalbama apie naujas for, rizikos vertinimo formas, e, vertinimą, kuris turi būti atliekamas nuolat. Taigi rizikos vertinimas turi poveikį kapitalo reikalavimams ir likvidumui. Ir jeigu tas pats nebus daroma Junktinėse valstijose, tai nebus konkurencijos iškraipimų, nebus vienodų žaidimo sąlygo. Tai labai aiškiai reikia šias problemas spręsti. Taigi, čia yra klausimas susijęs su kapitalo reikalavimu kokybė ir kapitalo kokybė. Mūsų ekonomika finansuojama ir taupomųjų bankų, e, kooperatyvinių bankų, kurie kapitalą gauna ne kapitalo rinkose. Ir kai kalbame apie kreditą, reikia įvertinti ir kredito, ir paskolų riziką, o ne tik kalbėti apie riziką susijusią su kapitalo reikalavimais. Taigi reikia siekti pusiausviros tarp bankų, yra, kurių akcijomis prekiaujama biržoje ir tų bankų, kurių akcijomis neprekiaujama akcijų biržoje. Krizė sukėlė likvidumo krizę, todėl reikia rasti sprendimų, kad išvengtume likvidumo krizių ateityje ir neturėtume vien tik tai e, siaurinti savo požiūrio ir kalbėti vien tik tai apie kapitalo reikalavimus. Reikia kalbėti apie koncentracijos riziką, apie tai, kaip ją mažinti ir kaip išvengti rizikos koncentracijos tam tikrose turto klasėse. Nenorime, norime, kad būtų taikomas anticiklinės priemonės Šiuo metu e, mes matome, kad kyla nekilnojamo turto kainų burbulai, to reikia vengti ir mes prašome, kad komisija ieškotų alternatyvų. Visų pirma, dėl to, ko, ko mes siekiame patvirtindami CRD4. Kai kalbame apie skolinto kapitalo santykius, tai paprastai jis yra žemesnis negu kitose pasaulio dalise. Turime kalbėti apie atskirų bankų strategijas, tai negalime taikyti metodo, kuris būtų tarsi tinkamas visiems. O perinimai laikotarpio nuostatos taip pat yra svarbios. Visi tiesiekuros pasiūlymai skirti bankams turėtų, atsižvelg... turėtų būti na, nuosaikius. turime įvertinti visų pasiūlymų pasakmes. Ir na, šiandien mes kaip dalyvaujantis teisėkuros procese taip pat esame atsakingi už Bazilio komiteto darbo rezultatus, turime jame dalyvauti ir turime pradėti dirbti dabar, o nelaukti, kol bus pasiūlyta komisijos direktyva. E, jeigu dalyvausime Bazilio komiteto darbe dar, dabar, tai galbūt mums pavyks padaryti įtako, užtikrinant, kad būtų atsižvelgiama į Europos verslą, Europos ekonomiką. Taip pat noriu kreiptis, nu, paraginti Bazilio komitetą spręsti problemas, kurios išdėstos pranešime. Ir e, dėl šių klausimų reikės dėrėtis per darybas vasaros pabaigoje. Labai ačiū. Thank you very much. Um, I know Mrs. Lulling has to leave. Aš žinau, ponia Liulink turi išeiti iki 11.30, bet gal dar spėtumėm keletą šešėlinių pranešį išklausyti, tada jūs. Ude, prašom. Noriu padėkoti pranešėjai už pasiūlymus. Mm, Manau, galėčiau trumpai mm, apibūdinti gal pagrindinės dvi, tris pastabas. Visų pirma, mes esame atviri, tinkamesniai, labiau subalansuotai kapitalo reikalavimų, atidėjimų pagal kapitalo reikalavimus sistemai. Mes norime, kad sistema geriau dėtų kad būtų mažiau neigiamo poveikio, ko nenori niekas. Pranešės taip pat ragina e, atidžiai subalansuoti visus šios dalykus, ypač kai eina kalba apie turtų taikomas taisyklės. Visi sutarė, kad reikia mm, pakoreguoti, peržiūrėti kapitalo reikalavimus, tačiau panašu, kad niekas nenori sutikti su tuo, kad tie, kas pateikinėja skirtingus pasiūlymus, tik tai nori savo užsitikrinti konkurencinį pranašumą. Aišku, kad teisinės normos gali labai įtakoti sandorius, kurie vyksta rinkoje ir būtent pranešėjas tenkėsi atsižvelgti į konkrečias specifinės aplinkybės Europoje ir teisingai analizuoja bankinio sektoriaus subtilumus Europoje. Dėl finansinio sverto normos teisingai reikia riboti. Tai yra išmintinga, tačiau aišku, reikia galvoti apie realius skaičius, o ne kažkokius abstrakčius pamastymus. Ir būtent tai, tokį požiūrį mes visuomet rėmėme. Mes stengsime steigti pakeitimus, kurie dar labiau patobulintų būtent šį aspektą. Dėl transatlantinio dialogo, taip, mes norim labai aiškiai pasakyti, kad mm, mes pasisakome už tai, tačiau nereikėtų slėpti to fakto, kad yra aiški konkurencija čia, lygiai taip pat kaip yra aiški konkurencija ir Europoje, ir todėl reikalingos konkrečios aiškios taisyklės tam. Trečias dalykas irgi labai svarbus. Čia mūsų pozicija labai artima pranešėjo pozicijai, atsižvelgiant į tai, kad e, krizė tikrai labai didžiulio masto. Negalime sutikti, kad e, teisinės normas pakeistų kažkokios tai um, savanoriškai um, sektoriaus e, subjektų kažkokios tai sukurtos e, institucijos, kurios veiktų savanoriškai. Mes tikrai nežaisime tokiais požiūriais, tokiomis koncepcijomis, todėl, manau, labai svarbus šiame, aspekti, šiame kontekste yra pranešėjo pasiūlymai, kurie visiškai atitinka bazelio gairės. Aš manau, kad mes tikrai dar šiek tiek padirbėję su pranešėju parengsime puikų pranešimą. Thank you very much. Mr. Lambert, are you shadow? Pane Lambertai, jūs irgi šešėlinis, taip? Uh, taip, ačiū pirmininkė. Keletas pastabų. Visų pirma, manau, uh, Pirmas projektas, kur tikrai pateikė labai daug teigiamų dalykų ir pritariu Ūdai, kad e, tikrai, manau, pasieksime labai plataus bendro sutarimo dėl to, ką reikia padaryti. Dabar keletas konkrečių pastabų. Pirma, dėl likvidumo standartų. Tos taisyklės, kurias siūlo komisija dėl likvidumo standartų, nebūtų taikomos investicinėms firmoms, kurios investuoja lėšas e, už savo klientų, savo klientų vardu. Tačiau čia iškyla sunkumas diferencijuoti, e, atskirti, ką finansinės institucijos daro vardant savų interesų ir ką daro e, už e, savo klientus, klientų vardu. Čia mes norime išvengti tokios situacijos, kur teisės akte atsirastų kažkokios tai atgalinė, atgalinės durys, pro kurias būtų galima prasmukti kai kuriais atvejais. Toliau dėl kapitalų, dėl bendrų akcijų ir tuo reikėtų apsiriboti. Dabar dėl likvidumo ir finansinio sverto santykio. Yra finansinio sverto apibrėžimas, tačiau nekalbam apie tai, kad tą svertą reikėtų riboti. Ir mes norėtume būtent taip būtent tai pabrėžti. Mes galvojame, kad reikia nustatyti maksimales ribas finansiniam svertui. Ir mes norėtumėm, kad pranešime tai būtų atspindėta taip pat. Viena iš to finansinio sverto dalių yra tai, kas yra, pažiūrėjau, nebalansinis turtas, kas netispindi balansė. Mes galvojame, kad reikėtų į finansinio sverto uh, santyki įtraukti ir tai, kas yra balanse ir ko nėra balanse, nes iš tikrųjų esmė tokia, ar gali žinoti, ko nėra balanse. Mes žinome, kas yra balansė, bankam yra taikomi reikalavimai, ką jie turi, e, kokią informaciją turi pateikti ir ką nepateikti. Tai bankai gali sužaisti su tuo, ką jie į balansą rašo ką ir ko nerašo. Aš manau, kad čia mes turime atkreipti dėmesį tai ir pabrėžti, e, ką, koks yra minimumas, bent jau minimalus reikalavimai, ką bankai gali neįtraukti į balansą. Ir dėl um, kontracikliškų priemonių, kovos su cikliškais e, veiksniais e, priemonių, mes manome, kad didžiausia problema yra tai, kad e, rizikos įvertinimas yra paliekamas finansinėms įstaigoms pačioms padaryti. Ir mes žinome, kad šiaip jau pažvelgus į, į į jų praeitį, kokia yra jų reputacija, tai e, nedaug kas tai daro tinkamai. Tai gal iš tikrųjų reikia akcentuoti tai, kad e, finansinės įstaigos yra atsakingos už rizikos vertinimą, tačiau jau kai perini prie vidinio įvertinimo, tai yra viskas labai sudėtinga, čia gali atsirasti netgi nauja tokia e, veiklos sritis, netgi tai, kas kam patinka ar kas nepatinka. Uh, Ir dėl atidėjimų gal kažkokių tai normų gal reikėtų uždėti kažkokius tai procentus nustatyti, o ne viską susiti tik tai su rizikos įvertinimu, kad pagal tai tik tai būtų atidėjimai. Ir dėl kapitalo reikalavimų direktyvos e, ketvirtojo variantų, ketvirtosios direktyvos, manau, kad čia mes turime aiškiai pabrėžti kad e, teisinės nuostos turi būti kaip galima paprastesnės, apibrėžimai kaip galima paprastesni. Ir mes taip pat turime galvoti apie finansinių įstaigų dydžio ribojimą. Pranešime viskas labai gerai yra pasakyta, tačiau labai svarbu yra pagalvoti ir tai, ar kapitalo reikalavimai turėtų griežtėti atitinkamai e, pagal įstaigos dydį. Kuo didesnė e, finansinė institucija, tuo e, didesni būtų reikalavimai. Ir antras dalykas vyksta diskusijos ir kai kas iš kalbėtojų jau paminėjo tą momentą, kai eina kalba, ar tai turėtų būti tik tai siaurai bankininkystė, ar turėtų būti dar apie, išplėsta ta um, aprieptis, ar turi būti traukiama kita veikla. Kai kas iš jūsų galvojate, kad tuo metu tai būtų pernelyg griežtos ribojimas, neįgyventinami tokie reikalavimai, Tačiau mes siūlytumėm galbūt, galbūt tada taip, kad reikėtų susiaurinti kapitalo reikalavimus tiem bankam, kurie apriboja savo veiklą savo sprendimu, ta prasme susiaurina ją. Jeigu galvo, bankas pats nusprendžia, kad jis apsiribos tik tai bankininkistės veikla, tai yra tik tai priims indėlius ir teiks paskolas, tai yra įprastinė finansinė įstaiga rinkoje, finansinėje rinkoje, tai tuomet galbūt kapitalo reikalavimai galėtų būti netokie griežti tie institu, tai-, tai įstaigai. Gal tokiu būdu būtent būtų sukurtos pastos kad tos bankams perėti prie tikrai siauro tokio, gana aiškiai priboto vien tik tai bankinės veiklos modelio. Gal tai būtų tuomet bankam patraukliau, kad jie būtent užsiimtų realiosios ekonomikos finansavimu tik tai, būtent tai, ko mes tikimės iš finansinių įstaigų. Vicky. Ačiū, Viki, jūs taip pat šešėlinė, taip? Labai ačiū. Otmar, už jūsų puikų pranešimą. Uh, tikrai e, sudėjote labai sudėtingas temas, klausimus į suprantamą e, leksikoną, suprantamą, e, suprantamas formuluotės. Man atrodo, tai visuomet yra išties išmintingo žmogaus ženklas, kad sugebama sudėtingus dalykus perteikti paprastai žodžiais. Tikrai labai svarbu galvoti apie tvarkaraštį, labai svarbu galvoti apie tarptautinę areną, ryšius, darbą su JAV. Pana Bulman, jūs kalbėjote kalbėjote apie skaidrumą ir ryšį su Bazeliu. Tikrai buvo labai gera konferencija tiem, kas dirbo su CRD3, su antru Bazeliu. Ir tikrai labai svarbu, kad jie stengiasi mus įtraukti, kad jie supranta, kad ir mes teisės aktų leidėjai žinotumėm, ką tai reiškia poveikio įvertinimas ir taip toliau. Ypač dėkoju Jums už tai, ką Jūs pasakėte apie tai, kad reikia sutelkti dėmesį į tarptautinius apskaitos standartus. Jeigu mes galvojame apie tarptautinį taikomus teisės aktus, mes turime galvoti ir apie tarptautinius apskaitos standartus. Nieko gero, jeigu viena ar kita įmonė pasakys, kad ne man tai nepatinka, aš savaip viską vertinsiu mėnesių. Dėl likvidumo, man atrodo, paskutinėse diskusijose teisingai viskas buvo pasakyta, jūs teisingai sakote, kad turime pažiūrėti, kas yra likvidus turtas, nes e, bankai gali turėti tik tai valstybinės obligacijas kaip likvidų turtą. Tai yra labai jautrus klausimas. Dabar kita vertus, jeigu mes įtrauksime ir padengtas obligacijas, uh, jos irgi gali būti sistemiškos, turint omenyje bankininkystės rinką. Tai aš manau, kad mes turime rimtai pagalvoti visų pirma, prieš sakydami, kas tai yra tas likvidumo, likvidus turtas. Dabar dėl m, mm, kapitalo apibrėžimo. Taip, išklausiau, ką Jūs pasakėte, kad norime, kad kapitalas būtų kaip galima aiškiau apibrėžtas. Taip, tai visų pirma kapitalui turi būti e, nuostoliai, e, nu, nuostolis turi patekti kapitalas ir tik tada gali įmonė bankrutuoti e, bankas bankrutuoti. Jeigu eina kalba, pavyzdžiui, apie um, Jeigu yra savišalpos draugijos, kurios savo nariam skolina pinigus, tai reikia mm, turėti omenyje, kad galbūt e, nebūtų padarytas neigiamas poveikis būtent um, tokioms draugijoms, tokiems fondams. Uh, Aš iš savo finansinės patirties taip pat galvoju, ką padarė bankai prisidėdami prie Europos infrastruktūros kūrimo, telekomunikacijų rinkų, e, tinklų kūrimo. Tai yra to, ką mes užsibrėžime savo kaip ES tikslai e, strategija 2020 metams ir taip toliau. Visam tam reikalingas kapitalas. Tad labai svarbu, kad bankai galėtų ir toliau um, dalyvauti tose projektuose, teikti finansavimą. Tačiau Europai kila klausimas, kiek um, mes priklausome nuo um, bankinio finansavimo palyginti su, kitomis, su, kitais Europos, su kitais pasaulio regionais. Reikia pažiūrėti, ką bankai daro greta skolinimo veiklos. Uh, koks yra bankų santykis, e, kai eina kalba apie tuos, kuriems reikalingas finansavimas ir tuos, kurie teikia tą finansavimą, yra, kokia yra ta sąsaja. Taigi mes turime galvoti, galbūt tikrai pavertimas vertybiniais popieriais pernelyg toli nuėjo, galbūt bankai pernelyg daug čia dalyvauja rizikos prisėmimo sektorė, per daug permeta paskui tą riziką kitur, bet reikėtų gal pažvelgti ir į kitą požiūrį, kitus požiūrį aspektus, ką bankai padarė, kiek padėjo rinkoms ir įmonėms um, plėstis, prisimti riziką ir taip toliau. Manau, turėtumėm praplėsti tą savo suvokimą, kas yra svarbu mūsų visuomeniai, kokia koks yra mūsų bankų vertingumas visuomeniai ir tik tada galvoti apie visą šį um, taisyklių taikytinų bankininkysės sektorių uh, paketą. Astrid, dabar jūs gal galėtumėt pasakyti, nes aš žinau, kad jūs turėsite išeiti. Merci, Madame la Présidente, de me donner la Ačiū pirmininkė už tai, kas suteikėte man žodį, nes tikrai turėsiu eiti į Žemės ūkio komitetą kalbėti apie biologišką vyną, tai iš tikrųjų svarbi tema. Bet e, pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Aš noriu pritarti mūsų pranešėjo bendrai išsakytai linijai šiame pranešime. Iš tikrųjų, jis mums puikiai pristatė visą viziją, kuri, mano manimu, yra tikrai gera šioje srityje kapitalo reikalavimo ketvirtoji direktyva dėl um, kuri dabar yra rengiama dėl, nu, dėl to, koks turi būti nuosavas kapitalas, yra labai svarbus tolesniam šios bankininkystės sektoriaus vystimusi Europoje. Eina kalba apie tai, kad reikia pasirenkti tam tolesniam vystimusi, kad jis galėtų vykti kaip galima palankesnėje aplinkoje, nes šia, šiam sektoriui e, kyla labai dideli iššūkiai ir griežtumas, na, taisyklių e, griežtinimas, aišku, yra reikalingas atsižvelgiant į, į krizės kontekstą. Aš matau, kad daug kolegų pritarė tokiai pozicijai ir aš noriu akcentuoti, kad aišku, taisyklės reikia griežtinti, tačiau reikia jas griežtinti taip, kad nesutraiškytumėm viso sektoriaus, nes jeigu iš tikrųjų padarysime taisyklės pernelyg griežtas ir nepajudinamas, tai tas sektorius nebegalės kvepuoti tiesiog. Mes turime nesužlugdyti jo. Ir aš manau, kad būtent tą pusiausvyrą e, ir yra sudėtingiausia pasiekti ir pranešėjas labai stengiasi išlaikyti tą pusiausvyrą. Būtent labai svarbu yra išlaikyti objektivumą ir nuosaikumą sprendžiant tuos iššūkius. Taigi pritariu daugumai pranešėjo minčių, vis tik tai norėčiau pakomentuoti du konkrečius dalykus. Visų pirma, dėl finansinio sverto. Mes jau turėjome galimybę mm, su TFM aptarti tuos klausimus. Jeigu eina kalba apie garantuot ta, garantuotus produktus su, su, su garantijomis, jeigu, arba jeigu eina kalba apie spekuliacinius produktus, kur rizika yra didžiulė, tai yra skirtumas. Ir čia todėl galbūt kelčiau tokį klausimą, kuris galbūt naivus. Vietoj to, kad būtų nustatomas vienas ar du finansinio sverto santykiai, kurie galėtų būti penelyg galbūt griežti ir ribojantis, gal reikėtų verčiau galvoti apie mm, klasifikavimą produktų į tokius, kurie e, kelia skirtingą riziką. Gal reikėtų bent jau pabandyti uh, kažkiek žengti tą linkme, linkme, o ne vien tik tai nustatyti iš ankstinės kažkokias labai griežtas taisyklės, kurios gali, galėtų turėti labai didelio neigiamam poveikio. Antras dalykas dėl taupomųjų bankų veiklos. Čia irgi labai akivaizdžiai yra griežtinamos taisyklės, pagal kurias galėtų mm, dirbti taupomieji bankai. Aš manau, kad mes nužengėme kiek per toli šioje srityje. Mes e, sutrukdysime netgi vykdyti tokią labai svarbę daugeliu mūsų piliečių veiklą. Aš manau, reikėtų išvengti tokios situacijos. Mm, Šis sektorius jau nekartą išsakė susirūpinimą dėl tokių taisyklių griežtinimo. Aš ir nesileisiu per nelik daug į mm, taisyklės, tačiau padengimo santykis, kiek e, turtas turi būti likvidus, turi būti pritaikytas e, konkrečiai veiklai. Jeigu eina kalba apie taupomuosius bankus, tai būtent turi būti galvojama apie um, investicinės lėšas ir um, hipotekinės uh, lėšas, tai yra padengtas obligacijas. Uh, Manau, kad turėtumėm pasimokyti tinkamai iš krizės ir turėtumėm turėti visą tinkamą teisinį, teisinių priemonių arsenalą, kuris leistų pakankamai griežtai reglamentuoti šį sektorių, tačiau nesutraiškytų, nesužlugdytų viso sektoriaus, kuris turės mūsų ūkiui pasiūlyti milijardus eurų tam, kad jis galėtų vystis ateityje. Tikiuosi, kad galėsite atsižvelgti į šias keletą mano išsakytų pastabų. Ačiū. Um. Much, Dėkoju, ponė Lulinga. Aš esu Aldės grupės šešėlinė pranešė ir galbūt čia galėčiau pasisakyti. Ir vėliau suteiksiu žodį ponui Gauzė. Na, dauguma dalykų, kuriuos norėjau pasakyti, jau yra pasakyti ir aš nesikartu kartosiu, mes susidūrėme su e, problema, kurią žinojame esant E, ir Bazelio komitetas daugiau dirba didelių bankų labui, o ne smulkių bankų labui. Ir ne visos valstybės narės taiko panašius reikalavimus savo bankams. Ir ypatingai tokiame kontekste, kur valst, kai valstybės narės turi skirtingas struktūras, kaip ir mano E, šalyje. Jeigu mes norime paskatinti, ką ir sakė ponas Lambertas, e, gryną bankininkystę ir smulkesnės struktūras, mes neturime daryti to, kas tam trukdytų. Ir priešingai turėtume stengtis priimti kažką, kas e, juos skatintų, o ne atgrasintų. E, valstybės skolos klausimas taip pat buvo minimas, čia kelia nemažai problemų. Ir visiškai e, laik, valstybės skolos obligacijos laikymas visiškai nepavojingų, nerizikingų turtų tai visi žinome, kad nėra galimybių pinigus vien tik tai spausdinti ir jokios e, rizikos negali nebūti, visada yra rizika. Ir visai neseniai tai aiškiai e, praeities įvykiai parodė, kad rizika yra. Ir mes turime aiškiai E, žinoti, suvokti, ar ECB pirkdamas valstybės e, skolos obligacijas ir vykdydamas repo sandorius e, veiks visiškai nerizikingai. Ir turime atpažinti šią situaciją platesnėse struktūrose, ką mes ir darėme, atlikdami tyrimus eurozonoje E, ir įkurdami naujas institucijas kaip sisteminės rizikos valdyba. Ir žinoma, e, reikia kapitalo e, reikalavimų direktyvoje numatyti tam tikrus reikalavimus užkertančius kelią bereikalingos rizikos prisėmimui. Ir aš žinau, kad šį aspektą šiuo metu nagri, nagrinėjame e, diskusijose su komisija ir taryba ir tai viešai yra diskutuojama. Taigi aš tikrai nesu pirmoji iškilusi šią problemą. Na, o dėl turto kategorijų kokybės ir pavertimo vertybiniais popieriais. Tai turime tiesiai žiūrėti faktui į akis, e, kad turime pagalvoti apie tinkamas turto kategorijas, mažiau e, rizikingas ir kokybiškas turto kategorijas. Aš sutinku, kad mums reikalinga konvergencija, e, kalbant apie apskaitos e, ar atskaitomybės standartus. Tai yra labai svarbu investuotojams. E, ir įveikiant pagrindinę problemą, investuotojai turi žinoti mm, verslo tikrąją vertę ir galima nustatyti vieningą atskaitomybės pobūdį atitiksinti abu šiuos tikslus. Dažnai atskaitomybė yra rengiama būtent investuotojams. Ir nemažai buvo mm, prieštaravimų pasisakymų prieš e, tokias ataskaitas, kadangi jos skiriasi nuo ataskaitų, kurios yra rengiamos reguliavimo tikslais. Taigi mes tikrai nenorime, kad ta atskaitomybė būtų dviejopa. E, dauguma investuotojų e, aiškiai tvirtina, kad jie gali naudotis e, ir kitokia atskaitomybės e, e, rušimi. Svarbiausia yra skaidrumas ir rizikos mažinimo reikalavimai. Na, o dabar, dabar dėl 13 dalies E, kur bankai yra skatinami mažiau versti vertybiniais e, popieriais. E, nes ir raginami įtraukti viską į balansus, o nenaudoti nebalansinius įrašus. Padengtos obligacijos yra uh, E, puikus turk, turtas, jis suteikia papildomų garantijų, tačiau neturėtų būti paverčiamos kitais vertybiniais e, popieriais, nes tada jau gali būti įžengiama į e, neaiškę e, teritoriją. Ir aš nemanau, kad būtinai gausite paskolą e, E, jeigu e, priversime bankus susitvarkyti savo balansus. Tačiau to turėtume siekti, nes kiekvieną kartą, kai jie ką nors iš, ištraukia iš savo uh, balanso, tai. Tai visada iškyla. Uh, subalansavimo klausimas, nes žinote, kad abi balanso pusės turi atitikti e, vieną kitą. Taigi turėtume būti labai atsargus keldami reikalavimus. Ir galiausiai 16, 16 dalyje, kur kalbama apie kooperacinius ir taupomuosius e, bankus, jų kapitalo struktūra yra šiek tiek uh, E, skirtinga e, nei e, akcinių bendrovių tipo finansinėse institucijose. Ir sandorio šalies kredito rizika, kuri buvo paliesta Langeno pranešime, mes turime užtikrinti, kad nebūtų iškreiptų paskatų ir turime elgtis labai atsargiai, kadangi visą e, šį dalyką įdėgus į nuostatas, tai galime pastumėti bankus e, link e, turto iškelimo už balanso ribų ir pavertimo vertybiniais popieriais. Kadangi dėl pačios e, paties verslo e, pobūdžio e, stengiamasi riziką įvairiai mažinti. Dar yra trys norintys pasisakyti. Ferreira, Gauzės ir dar vienas kolega. Prašau, Paulai, jūs žodis jums. Merci, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, EPP vardu akivaizdu, kad noriu pasakyti, kad mes labai remime kolegos e, karas atliktą darbą. Mm, iš tikrųjų, kad šis e, pranešimas paskirtas jam mm, yra padaryta dėl jo kompetencijos ir tai akivaizdu. Dabar Aišku, gali leistis į pačias detalės, ten galvoti apie tai, iki kokio tobulumo reikia mm, derinti bankininkysės sektorio reguliavimo taisyklės. Ir akivaizdu, kad visa tai labai įdomu. Ir... Tačiau, koks yra pranešimo strateginis tikslas? Aš manau, kad pranešėjas puikiai jį įvardijo. Mes esame tokioje situacijoje, kur um, Europos parlamentas visų pirma uh, Mm, turi išsakyti savo nuomonę prieš komisijai patvirtinant teisės aktų. Kitas dalykas e, yra praėję labai daug metų nuo pirmo bazelio ir atitinkamai matome kokią situaciją. Taigi, Mes žinome, kad Bazelio komitetas yra pakankamai uždara um, organizacija, kuri rūpinasi tik tai savo narių interesais, o visi kiti rizika yra tokia, kad uh, kad gali būti priimtinė tokie sprendimai, kurie leistų Europai panaudoti savo visą potencialą. Visų pirma, eina kalba apie konkurencijos iškraipimus, nes Europa vis žiūri į tai, ką pasakys Bazelio komitetas, o Amerika kalba apie tai, kad yra 12-13 gal bankų, ar ne, kurie yra svarbus. Uh, Pranešėjas aiškiai e, paaiškino, kuo skiriasi finansinės įstaigos Europoje ir Amerikoje, jų finansavimas Europą, taiko tokias taisyklės, kokių netaiko Amerika savo bankams. Tai viena problema. Antra problema yra, mes norime kaip galima daugiau garantijų sukurti vert, vertybinių popierių transakcijoms. Tačiau ne visuomet tai yra realu, kuomet pasižiūrėsime į tai, koks turi būti e, finansinis svertas banko, kad, atsilaiky, kad bankas galėtų atsilaikyti iššūkiams, tai jo gal reikėtų 5-6 kartus daugiau nei dabar yra svertas. Ar tos sumos yra pagrystos? Pranešėjas tik ką pasakė, ta krizė, kurią tik ką mes pergyvename, buvo likvidumo, o nemokumo krizė. Bankai nebuvo nemokus. Krizė kilo Europoje tuo met, kuomet nebeliko pasitikėjimo tarp bankų Europoje. Deja, Europos centrinis bankas įsikišo tik tai kaip tarpininkas, skolindamas lėšas kai kuriems bankams, kuriems to prireikė. Tačiau pagrindiniai iššūkiai. Kokie yra? Visų pirma, reikia žinoti, kad parlamentas turi išlaikyti įvaizdį ir nesutikti su bet kokiom, nežiūrint kokiom e, nuostatom. Reikia bankinių e, transakcijų saugumo, kad būtų garantijos, kad bankai būtų stiprus, kad bankai galėtų teikti finansavimą įmonėms ir valstybėms, kad jos galėtų aukti ir, ir e, plėtotis, bet lygiai taip pat reikia, kad jų, jų veikla būtų prižiūrima, tačiau neuždusinant, neužsmaugiant tų bankų. Man atrodo, šiandien, kas yra svarbu ir ką pranešėjas puikiai padarė, tai yra būtent reikėjo, reikia aiškiai pasakyti, kad jeigu norime patikimos bankinės sistemos, tai reikia sukurti tokią bankinę sistemą, kuri uh, galėtų veikti ir kuri realiai atliktų savo funkciją, tai yra finansuotų ekonomiką, o ne vien tik tai būtų kažkoks tai skėtis, kuris dangstytųsi nuo kažkokios tai atsakomybės, kurią gali primesti teisės aktų rengėjai. Porą bendro pabudžio pastabų ir specifiniai du, dvi pastabos. Visų pirmiausia, Kaip visi žinome, mūsų tikslas šiuo reglamentavimu yra bausti ir atgrasyti nuo spekulacinių e, veiksmų, o ne e, trukdyti ekonominiai veiklai. Antroji pastaba būtų tokia, įvedant griežtesnius e, kapitalo reikalavimus, tai turėtume būti kylančio ciklo metu. E, tai neturėtų būti prociklinė priemonė. Ir parlamentas sparčiau ėmėsi veiksmų nei komisija, nes atrodo parlamentas jaučia didesnį laiko spaudimą nei komisija. Ir manau, mes galime paspartinti ir komisijos darbą šioje srityje. Ir dar, ši studija yra labai svarbi ir labai svarbu ištirti, kokiu, kokį poveikį regionuose turės uh, E, kapitalo reikalavimai, ypatingai rytų ir centrinės Europos valstybėse e, ir jų bankų sistemoje, kadangi dauguma bankų tose valstybėse yra užsienio bankų e, filialai ir patronuojami bankai. Kadangi motininiai bankai savo dėmesį daugiau sutelkia į savo problemas, o, tai jų patronuojamieji bankai e, patiria sunkumu, o tai atsiliepia smulkioms ir vidutinėms įmonėms tose valstybėse. Taigi patronuojamieji bankai yra dar sudėtingesnėje e, situacijoje nei motininiai bankai. E, turėtume dar atsižvelgti į specifinius e, centrinės ir rytų Europos e, valstybių poreikius. Mes neturėtume taikyti nulinės vertės trumpalaikiams iki metų kreditams, nes tuomet reikėtų likvidaus turto ir tai keltų problemų. Jeigu šie bankai e, atsakydami į e, naują reglamentavimą panaikintų savo tarp valstybinius santykius, tai tikrai labai e, ryškiai atsilieptų tų bankų likvidumui. Taip pat dar norėčiau vieną dalyką paminėti. Skaičiuojant įvairius konfliktus, koeficientus, e, mes turėtume suteikti daugiau galių vietinėms valdžios e, ir kontrolės institucijoms. Ypatingai turiu galvoj vartojamosius kreditus, kurių trukmė maž trumpiau negu vieneri metai. E, Ir nors klasikinės likvidumo matavimo e, priemonės turėtų būti taikomos ir patronuojamiems bankams, tai, tai reikėtų suteikti potencialą e, ir galimybės patronuojamam bankui susipažinti su e, savininko banko pagrindinė informacija. Esu įsitikinusi, kad turto kategor... skirstimas į kategorijas turi būti supaprastintas. E, šis procesas turėtų būti suvienodintas e, skirstimas į kategorijas, į tris kategorijas. Pavyzdžiui, kooperatyvinių ir taupomųjų e, bankų turtas turėtų būti kitaip klasifikuojamas ir griežtos taisyklės taikomos komerciniams akciniams bankams neturėtų būti taikomos e, šiems specifiniams bankams. Ir kadangi tokie bankai nėra tokie atsparums nuostoliams. E, įsipareigojimų negalima apskaityti kaip kapitalo, nes tai tiesiogiai e, kompensuotų nuostolius. Tas turtas e, e, priklausantis pirmajai e, kategorijai tam tikromis e, sąlygomis e, e, toks turtas gali būti pakeistas pirmosios pakopos turto akcijomis. Jeigu šių dviejų elementų e, kiekis nėra subalansuotas ir nepasiekia tam tikro lygio, būtina taikyti tam tikrus e, apribojimus. Ir kapitalo buferio apskaičiavimas turėtų būti vienas svarbiausių rodiklių e, ir atsižvelgti reikėtų į kredito ir BVP e, santykio rodiklį. Dėkoju. E, daugelį dalykų jau pasakė anksčiau kalbėjusiai ir aš nenorėčiau e, kartotis, tačiau norėčiau pasveikinti pranešėją, kadangi tai yra labai sunkus klausimas, sudėtingas dalykas ir jis savo iniciatyvą pasiekė didelio užmojo. Jis pasiekė dviejų tikslų. Įtraukė parlamentą į, į, e, ir padaro parlamentą tiesiog šio proceso varikliu ir tai yra labai svarbi politinė idėja. O kit, Šitų požiūrių yra dvi esminės problemos. Visų pirmiausia, tai yra pavojus, kad verslas paskes nuo tų visų apribojimų ir reglamentų. Žinau, kad tarptautinių atskaitimų bankas jau paskelbė pirmąjį e, vertinimą, e, poveikio vertinimą, koks galėtų būti prieimus visas šitas priemonės. Ir šis bankas pasakė, kad poveikis nebus toks didelis, kaip mes galėtume to tikėtis. E, e, bankus tiesiog pasmauks visi šitie reikalavimai. Ir to teigiamo poveikio, kokio mes tikimės, nebus tiek daug. Ir aš manau, kad ponas Karas e, nagrinėja šį aspektą. Ir antrasis komentaras dėl disbalanso, e, kas, koks yra skirtumas tarp Junktinių valstybių ir Europos. Kitą savaitę siunčiame delegaciją. E, aš prisijungsiu prie jos Ir aš žinau puikiai, ką veikia krizės e, komitetas. O kalbant apie tai, kokį mes signalą iš Europą, Europos parlamento turime pasiūsti jungtinėms valstijoms, tai yra tai, Ir kalbėdami su Junktinių valstybių administracija mes visi turėtume siūsti vieną bendrą signalą Ir manau, tai labai svarbu, kadangi mes siekiame vienodų veiklos sąlygų e, pasauliniu mastu. Dėkoju. Dėkoju. Sveikinu pona Karas. E, gal norėtumėte užbaigti šią diskusiją? Ja, Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems. Aš manau, kad e, politiniai e, tikslai, kurių e, siekiu, tai yra signalas komisijai, tai signalas Bazilio komitetui. Ir tam tikras būdas, E, kaip elgtis e, su e, finansų rinkas reglamentuojančiais teisės aktais. Antra, mes nekalbame apie direktyvą, mes kalbame apie politinį pranešimą, kurio tikslas yra neteisė, kurio, o tam tikras signalas, paskata Ir trečias dalykas, kaip ponė Ferrera ką tik pasakė. Aš vykstu į Ameriką, nes man labai svarbu, kad skirtingi komitetai e, su tuo pačiu partneriu kalbėtų vienodai, nes kalbame apie krizės priežastis. Nes kal, kai kalbame apie padarinius, mes turime pasimokyti tinkamai iš tų padarinių. Ir e, mane neseniai apėmė jausmas, kad turime su šiuo dirbti griežčiau, ryštingiau. Reikia mums europinių teisės aktų, reikia tarptautinių teisės aktų. Ir mes, mums reikia kontrolės mechanizmų, kurie apriektų e, tra, transatlantinę erdvę. E, reikalavimas atlikti poveikio studiją realiai ekonomikai yra labai svarbus nes susidaro įspūdis, kad e, tai, kas rengiamasi daryti, gali nepasiekti pageidaujamo poveikio. Esu dėkingas už jūsų pateiktus siūlymus ir kartu su šešėliniu pranešėju vyksiu į Junktinės valstijas. Jūs galėtumėte dar e, plačiau e, aprašyti savo siūlymus, turiu galvoje ne pakeitimus, tačiau e, išvardintume svarbiausius punktus, atskirdami juos į e, teisės aktų siūlymus ir politinius momentus. Ačiū, ponė Karasai. Terminas pakeitimams yra 8 birželio. Juos svarstysime 28 birželio ir balsuosime komitete 6 rugsėjo, kad į plenarinę sesiją šis dokumentas pakliūtų per antrąją rugsėjo sesiją pagal dabartinę darbo tvarkę. Taigi, Tiek e, darbo šyrit ir vėl susirinkame trečią valandą. Noriu priminti kolegams pasiimti savo balsavimo korteles, nes kol kas dar į aparatus yra įkišta yra nemažai kortelių. Ačiū.